2011 metų kovo 10 dieną nutrauktas posėdis pratesiamas, kovo 10 dienos posėdžio protokolai jums išdalinti, ar kas nors turi pastebėjimų ar pasiūlymų, nematau, protokolai laikomi patvirtintais. Pranešimai sesijos pradžioje norėčiau pasveikinti plenarinių posėdžių salėje ponę Mariją Romaną Degasterį, didžiojo valstybės veikėjo, vieno iš ES steigėjo Alčydė de Gasperio dukra. Thank you. E, Informacija numer 2. Antrasis pranešimas iš mūsų tolimosios kaimynystės šalių Bahreino, Sirijos ir Jemeno sulaukėme neramių žinių visose šiuose šalyse. E, smurtą naudojant vaikomos e, taikių žmonių reikalaujančių demokratinių permainų demonstracijos vyriausybės naudoja jėgą prieš savo piliečius, todėl praranda demokratinę demokratinį legitimumą. E, procesus šios reikia sustabdyti ir atsakingus asmenys patraukti atsakomybin. Kitas prašymas. Šią savaitę tarptautinė visuomenė mini solidarumo dieną e, su tais, kurie kovoja prieš rasizmą ir rasinę diskriminaciją. Per pastarosius dešimt metų e, laisvojo pasaulio visuomenė daug padarė, kad iš kasdienio gyvenimo e, išnaikintų rasiz, rasizmo apraiškas, tačiau žinome, kiek dar reikia daug nuveikti tiek valstybės narėse, tiek už jos ribų, už ES ribų. Kitas pranešimas. Norėčiau Jūs informuoti, kad gavome e, žinia apie tai, kad ponas Taleris, vienas iš mūsų kolegų, atsisakė parlamentaro mandato, kitas kolega ponas Štraser pareiškė, kad artimiausių metų atsisakys savo parlamentaro mandato, trečiasis parlamento narys ponas Severin išstoja iš socialistų demokratų frakcijos.